penktadienį ryte vienoje Prancūzijos gatvėje netoli Bordo e, turistų autobusas susidūrė su e, sunkvežimiu vilkiku. E, abi transporto priemonės iš karto užsidegė. Tai yra vienas baisiausių E, nelaimingų atsitikimų, kuris įvyko ES keliuose ir e, tos avarijos metu e, žuvo apie 43 žmonės, kurie tuo metu, tai, tai daugiausia buvo senyvo amžiaus žmonės, kurie buvo išvykę į turistinę kelionę ir jie žuvo tik keli kilometrai nuo savo namų. Kadangi mes kaip tik dabar esame Prancūzijoje, aš norėčiau pasakyti, kad mus labai sukrėtė ši tragedija. Norėčiau išreikšti užuojautą e, aukų artimiesiems ir tiems, kurie yra sužeisti. Norėčiau palinkėti kiek įmanoma greičiau pas, e, pasveikti ir taip pat norėčiau palinkėti daug e, susitaikant su šitą tragediją, pamirštant ją.